24 darbotvarkės klausimas Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos sustarimas dėl prekybos ekologiškais produktais. Tai yra sritis, kurios e, glaudžiai susijusios su mūsų laisvos prekybos sustarimu su Čile. Šiandien Dalyvauja diskusijose Raulis Fernandis, Čilės Respublikos ambasadorius. Sveiki atvykę, galėsime pasikeisti nuomonėmis. Pone Rodrygės Pinero neatvyko. Ar kas nors norėtų jos vardu pristatyti šią nuomonę? Taip pat nėra norinčių, tai suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui, ponui Mato. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau nekartą šį klausimą svarstėme. Pirmiausiai norėčiau tarti keletą žodžius susijusius su ekologiškais produktais. Labai gerai, kad e, išlaikome pakankamai griežtus e, reikalavimus šiems produktams, kad yra užtikrintas abipusis pripažinimas. Manau, kad daugiausia problemų kyla dėl tvarkaraščio, nes šiuo metu vyksta du lygiai gretus procesai Viena vertus yra svarstamas rengiamas pranešimas e, dėl prekybos harmonizavimo ir vyksta trilogas e, ekologinių žemės ūkio produktų tema. Po to viskas e, galės būti pakeista bendrą susitarimą ir galtinės išvas galėsime daryti tik tuo atveju, kai jau žinosime, kaip e, atrodys bendrasis susitarimas. Logiška yra tai, kad e, susitarimas su Čile turėtų atitikti galutinio susitarimo dėl prekybos ekologiškais žemės ūkio produktais tekstą. Tokia yra dabartinė situacija. ES ūkininkai nerimauja dėl ekvivalentiškumo kai kuriuose šalyse galima auginant ir gaminant ekologiškus produktus naudoti tam tikras cheminės medžiagas. Čilėje jos to tarp ES nėra leidžiamas naudoti, tai reikštų tam tikrą diskriminaciją, o tokiu atveju reikia vengti. Manau, kad komisija turėtų iš šios aspektus atsižvelgti. Ir Sant generalinis direktoratas yra paskelbęs atinkamą informaciją apie leidimus išleidžia išduojančios institucijos, apie atsekamumą tų e, produktų gamyboje naudojamų medžiagų. Dabar perėsiu prie paties susitarimo, iš esmės jam pritarėme ir manome, kad Čilė yra svarbi ES e, partnerė, todėl būtina atnaujinti šį susitarimą, tačiau teiksime kelis pakeitimus šiam pranešimui dėl aspektų, kurie nėra esminės svarbos, tačiau vis tiek mums yra svarbus, pavyzdžiui, dėl sankcijų mes siūlome netaikyti sankcijų sistemos, kuris siūloma G konstatuojamoje dalyje, nes tiesioginės sankcijos mums nėra svarbios, remdamiesi pavyzdžių santykiuose su JAV, puikiai žinome, kad tokios sankcijos ne visuomet suveikia, todėl turime uh, stengtis vystyti dialogą ir bendradarbiavimą, o ne to jau patimti taikyti sankcijas. Kitas mums svarbus klausimas yra vienuoliktasis, susijęs su darbuotojų komandiravimo direktyva. Ten e, mums svarbus ketvirtasis modelis ir turime labai atskirti aiškiai atskiras darbuotojų grupės Ir manau, kad dabartinis pranešimo nuostatos e, yra pernelik griežtos. P punktas, jame nurodomi tikslai, mums nėra visiškai suprantami, labai suvokiame, ko siekiama šiomis nuostatomis. Ten kalbama atitinkamas ataskaitas, kurios turėtų būti rengiamas šalise, tačiau šio proceso dar patys nesame užbaigę ir nebūtų labai išmintinga atitinkamos prievolės užkrauti čiliam pečių, kai tuo tarpu patys dar ne, nežinome, kaip jos turėtų atrodyti. Bet aš manau, kad labai pagirtiniai yra čilės veiksmai, siekiant užtikrinti lyčių lygybę, tačiau nesu tikras, ar šiam klausimui reikėtų skirti atskirą skyrių. Thank you. Šiame sustarime būtų galima rasti ir kitą tinkamą formą. Na, dar lieka vienas kitas klausimas. E, neišspręstas dėl šių klausimų mes savo poziciją pristatysime artimiaus metu, tačiau iš esmės pasiūlymui pritarėme ir manome, kad e, jis yra reikalingas ir kad reikia stiprinti priekybinius santykius su mūsų šalimi sąjungininkė ir ypač e, mums, ispanams, tie santykiai yra labai svarbus. Ačiū. Fernandes, šalies ambasadorius. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Dėkuoju, kad pakvietėte susitikti su jumis. Dėkuoju kolegai, kuris kalbėjo prieš mane. Iš tikrųjų labai svarbu paspartinti darybas dėl šio susitarimo. Dėl ekologinių kažkokių produktų mes siekiame užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų e, standartų, reikalavimų, kuriuos kelia ES ir kad mes galėtume naudotis abipusiškumu. Labai svarbu stiprinti tvarų vystimąsi ir ateityje, o dabar dėl prekybos muitų harmonizavimo. Jau praėjo daug laiko nuo to, kai pasirašėme pirmąjį susitarimą ir dabar kai kurias rytis galime padaryti modernesnės arba galima įtraukti naujus aspektus, kadangi jie anuomet nebuvo svarbus. Šiandien kalbame apie žiedinę ekonomiką, šiandien kalbame apie tokius elementus kaip tvarus vystimasis, tai temos, kurios, mano manimu, turi atsispindėti naujajame susitarime. Džiaugiamės, kad tos darybos vyksta ir tikimės, kad jos greitai sėkmingai pasibaigs. Thanks a lot. Dėkojame ambasadoriui. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Pranešėjai. Aš atsiprašau, kadangi maniau, kad posėdis prasidės pusę penkių. Norėčiau padėkoti ambasadoriui, kitiems ambasados atstovams, taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovams ir norėčiau pasakyti, kad įdėsiu visas pastangas, kad prekybos ryšiai su Čilė stiprėtų. Norėčiau padėkoti visiems už nuveiktą darbą, bendradarbiavimą, norėčiau padėkoti komitetui, kadangi man pasirodė, kad ir Žemės ūkio komitete buvo imamasi labai ryštingai šios temos. Kalbant apie ekologiškus produktus, tai manau, kad prekybą jais reikia skatinti. Ūkininkavimui, ekologiškam ūkininkavimui užtikrinti reikia numatyti tinkas procedūras, numatyti sertifikavimą Čilė pripažįsta visų produktų sertifikavimą, tačiau ES nepripažįsta akvakultūros ir žemės ūkio produktų sertifikat, nepripažįsta sertifikatų. Jeigu yra žaliavų, kurios yra įdėgiamos į produktą kurios yra įsivežtos iš tačiųjų šalių, tai tokių atitikties sertifikatų ES taip pat nepripažįsta. Todėl reikia pagalvoti, ar nereikia keisti produktų sąrašo. Dėl galimų keitimų tekste. Agri nuomonė mes turėtume pasirašyti šitą susitarimą, tačiau kita vertus reikia išsiaiškinti kai kurią informaciją Komisija, pavyzdžiui, turėtų informuoti Europos parlamentą apie tai, kaip bus įgyvendinama šita sutartis. Be to, per trejus pirmosius metus reikėtų atlikti poveikio vertinimą, kad galėtume išsiaiškinti, kaip veikia šita sutartis ir tas poveikio vertinimas turėtų būti kartojamas kas treji metai ratifikuojant, prieš ratifikuojant, tai yra sąlygos, kurias reikėtų patvirtinti. ES asociacijos sutarimų modernizavimui lieka nedaug laiko. Per kelias dienas mes turime įsigilinti į komisijos dokumentus ir mes norėtume, kad mūsų, į mūsų nuomonę būtų įsiklausoma prieš pradant taryboje darybas. Čilė iš tikrųjų labai svarbi ES prekybos partnerė, mes vadovaujamas bendromis vertybėmis, daugia šališkumu, taip pat laikomos žmogaus teisų nuostatų. Ir kita vertus reikėtų prisiminti, kad antrųjų metų sutartis veikia neprikaištingai, tačiau dabar Čilės prekybos apimtis ES prekybos e, e, kontekste padidėjo ir todėl reikia tą bendradarbiavimą sustiprinti, pagilinti, nes po to jau buvo pasirašyti ir modernesni susitarimai, reikia siekti, kad būtų išvengta protekcionizmo ir taip pat reikia siekti augimo skatinimo, kad būtų atveriamos rinkos, kad būtų kad veiksmingiau dirbtų institucijos, kad būtų kovojama su korupcija ir taip toliau. Labai svarbu užtikrinti papildomą, pakankamą skaidrumą ir taip pat e, įvairiais klausimais tartis su pilietinė visuomenė. Be to mes siūlome numatyti modernų skyrių, kuriame būtų aptariami investicijų klausimai. Be to reikia įtraukti nuostatas, kad reikėtų įsteigti viešąjį investicijų, investicijų ginčių sprendimo mm, mechanizmą. Taip pat reikalingas mm, pozityvus produktų sąrašas, taip pat reikia numatyti, kad visi viešojo intereso, visos viešojo intereso paslaugos nepatektų į šios sutarties e, taikybos rytį, taip pat reikia ginti intelektinę nuosavybę. Viešasis interesas turėtų būti mūsų dėmesio centre ir paslaugos bendrojo poreikio paslaugos turėtų būti ypatingai apginamos. Labai svarbus aukšti apsaugos standartai taikomi fitosanitariniams normams ir taip pat e, sveikatos apsaugai. Mes turime įtraukti nuostatas dėl tvaraus vystimosi, taip pat reikėtų numatyti galimybės skirti sankcijas, jeigu to prireiktų. Taip pat e, pasirašant šitą sutartį reikia laikytis pasaulinės prekybos organizacijos pagrindinių normų, pasaulio sveikatos organizacijos nuostatų. Labai svarbu siekiant supaprasinti prekybą, tarpusavio prekybą, imtis panašių ir mano minėtų priemonių. Iš tikrųjų, šita sutartis turėtų turėti nuostatų ir apie lyčių lygybę. Sustarimas su Čile yra pavyzdinis. Pavyzdžiui, mes siūlome, siūlome ir sutartie su Kanada įtraukti panašias nuostatas į. Tačiau, kai pasikeičia vyriausybė, tai tuomet e, pasikeičia ir požiūris į šitą siūlymą. Šiandien ir rytoj vyks tarptautinis uh, formas, kuriame bus aptariamos prekybos ir lyčių lygybės temos. Komisarė Malmström teigia, kad ateityje tokia nuostata bus įtraukta į visas naujai sudaromas ES ir kitų valstybių prekybos sutartis. Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad taryba, komisija ir turėtų atsižvelgti į mūsų pageidavimus, pasiūlymus, kadangi mes atstovaujame ES piliečiams ir reiškiam nuomonę šio susitarimo adresu. Norėčiau komiteto nariams patikinti, kad aš esu pasiryžusi ir toliau dirbti, rengiant šitą pranešimą. McLaughlin. Ačiū uh, pirmininkė kartu, ačiū pranešėjai, mes sutarėm tikrai daugeliu klausimų, kad reikia modernizuoti asociacijos sutartį, ypač atnaujinti priekybos skyrių. Susitarimas mums labai naudingas ir tai jau parodė pasiekti rezultatai, nes Čilė yra e, greičiausia auganti ekonominė prasme Latino Amerikos valstybė, pagyvėjo ekonominė veikla, ryšiai tarp ES ir Čilės. Čilė yra didžiausias priekybos Latino Amerikoje partneris mums. Ir kartu e, dabar tas susitarimas e, įgyja e, didelį svorį po to, kai jau TTIP dėrybos atidėtos į šalį. Tad mes pritarėm bendroms gairėms, politikos principams kurie čia pateikti. Tik tai keletas dalykų mums kelia nerima ir noriu juos paminėti. Pirmiausia. Pirma D dalis. Čia kalbama apie geresnį priekybos naudos padalymą, bet čia reikėtų detaliau įvert, įvardyti konkrečias priemonės, kurios čia turimos galvoje ir kokiu lygiu tos priemonės numatytos taikyti. Toliau mm, norėtume, kad e, būtų e, žmogaus teisų laikymosi horizontali nuostata. Mes paprastai raginam prekybos partnerius laikyti žmogaus teisų, bet e, tiesiog klausimas, kaip ta nuostata praktiškai atrodys. Tad būtent mes tuos du dalykus norėjom paminėti, bet to problemų kelia e, vystimosi skyriaus įgyvendinamumas, tai, kiek tai susiję su ginčių sprendimu, bet tai yra irgi horizontalūs priekybos klausimai. E, tie klausimai mums rūpi mūsų frakcijai teigiamai vertinam tai, kad norima dabar e, žengti į priekį ir mes tikrai glaudžiai dirbam, dirbsim su, šešėlin, su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Gal komisija galėtų pakomentuoti? Turiu galvoje teismo teisingumo teismo sprendimą vadinamojo Singa, Singapūro e, su susitarime, kiek tas sprendimas e, turės poveikio šiam mūsų aptariamam klausimui ir kartu laiko terminus norėčiau išgirsti. Haranzova. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes irgi pritarėm ES Čilės asociacijos sutarties skyriaus atnaujinimui. Kaip jau buvo pasakyta, Čilė yra labai svarbi priekybos partnerė ES ir kartu mus su Čilė sieja nemažai bendrų vertybių. Todėl mes galime atnaujinti ryšius ir padaryti ryšius tokius, kokie jie turėtų būti. Pritariu daugeliui dalykų, kuriuos paminėjo ponia pranešėja. Mes turėtume siekti gerinti paslaugų padėtį, mažųjų vidutinių įmonių klausimą, viešuosius pirkimus, energetikos sektorių šioje, šiame susitarime labai svarbus. Dėl investicijų, manyčiau, mes ir, irgi turėtume būti ambicingi, nes mano pačios šalis dar prieš stodama ES buvo sudariusi investicijų susitarimą su Čile, tad mes ir čia naujoje sutartyje galėtume tą skėrių padaryti modernesnį. Mes pateiksim keletą pakeitimų, tik tai turiu vienintelį klausimą kol kas dėl sistemos, kuri būtų grindžiama sankcijomis. Sankcijų ir tam tikrų nuostatų suspendavimo klausimų. Tad um, apie tai mes pateiksim pastabų ir pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų. Ačiū. Išklausėm šešėlinių pranešėjų, o dabar. Ja. Ačiū, pana pirmininkė. Aš ką tik dalyvavau į tri komiteto posėdyje, ponios Gabriel kandidatūros svarstymuose, atitinkamame klausime. Šis klausimas man taip pat yra svarbus, todėl šiek tiek pavėlavau į jūsų posėdį. Na, labai daug informacijos nepraleidau, kadangi skaičiau abu pranešimus ir todėl galiu pareikšti kelias pastabas. Taip pat noriu pasakyti, kad bendravimas ponė Rodrygės, Čilės delegacija taip pat vyksta labai sklandžiai. Čilė yra viena iš Latinų Amerikos šalių, kuri yra stabilumo, tolygumo, nuolatinės ekonominės raidos, bendrų vertybių oazė su Čilė esame pasirašę veikiausiai vieną iš seniausių asociacijos sutarčių. 2002 metais šiame regione. Todėl būtina šį susitarimą atnaujinti, tai yra logiškas žingsnis, kurį privalome žengti. Man didelį įspūdį padarė tai, ką labai aiškiai pabrėžė ir ponė Rodrygės, tai kad Pati Čilė labai aktyviai siekia atnaujinti, modernizuoti šį susitarimą. Manau, kad turėtume šiuos siekius skatinti. Tikiuosi komitetas pritars mūsų pasiūlymams, kuo greičiau atnaujinti šį susitarimą. Tvarkaraštis yra pakankamai įtemptas, tačiau parengimiai darbai vyko sklandžiai. Labai džiaugiuosi kad bendradarbiavimas tarp jūsų komiteto ir mano delegacijos taip pat vyksta sklandžiai. Ir to bendradarbiavimo vaisius yra jungtinis komitetas, komiteto ir delegacijos, kurio <clears throat> idėja taip pat ir buvo šį sustarimą atnaujinti. Manau, kad galėsime smarkiai prisidėti prie vykstančių procesų. Turime dabar visas galimybės parengti šio laikinį prekybos susitarimą ir tokiu būdu jis pakeistų 17 metų galiojančius dvišalius prekybos susitarimus tarp Čilės ir ES, tai prisidėtų prie bendros prekybos politikos modernizavimo. Labai džiaugiausi diskusijose girdėdama atsakymus į ES užduodamus klausimus susijusius su skaidrumu, galbūt tie atsakymai dar nėra visapusiškai mus tenkinantis, tačiau Čilė pati tikrai daug prisidėjo prie skaidrumo e, stiprinimo. Pati, sustikdamas su pilietinės visuomenės atstovais Čilėje, galėjau konstatuoti, kad jos atstovai yra pasirengę išbandyti prekybos politikos naujovės ir yra pasirengę susiekti sustarimų, kurių šiaip jau tokiose darybose pasiekti nėra paprasta. Dar norėčiau vienu sakiniu įvertinti susitarimą dėl prekybos ekologiškais produktais. Tai parodo, kad per pastarosius metus daug kas pasikeitė, tapo įmanoma užtikrinti e, abipusi ekologiškų produktų pripažinimą tiek ES, tiek Čilėje pagamintų Tai parodo, kad Latino Amerikoje žemės ūkis taip pat gali vystytis, o tai yra svarbu ne tik Europos vartotojams, tačiau taip pat ir Latino Amerikos čilės gamintojams ir vartotojams. Todėl tikrai linkiu poniai Rodrygės sėkmės rengiančią pranešimą, kad jis kuo greičiau patektų į plenarinį posėdį, kad dėl jo kuo greičiau būtų balsuojama ir prisidėtų taip pat ir prie šio susitarimo tinkamo įgyvendinimo ir uždegtų žalę šviesą viso asociacijos susitarimo atnaujinimui. Ačiū. Grįžtant prie jūsų pirmos pastabos, taip mūsų komitetas visuomet e, dirba greitai, veiksmingai, tikslingai ir visuomet e, siekia spręsti problemas, o ne jas kurti. Niekuomet to ir neabejojau, sako kalbėtoja, kalbėjusi prieš tai. Ponas Salo Frankas žodis. E, kaip jau buvo pabrėžta, Čilė gali būti pristatoma kaip bendradarbiavimo tarp ES ir trečių šalių. Pavyzdys, esame pasirašę asociacijos susitarimą jau pakankamai seniai, taip pat ketvirtos kartos susitarimą pasirašėme dėl laisvos priekybos, ponė Krėl, delegacijos vadovė minėjo, kad šių sustarimų rezultatai vertintini labai teigiamai, dabar reikia atnaujinti susitarimą, pritaikyti jį prie pasikeitusių sąlygų, kurios tikrai dabar skiriasi nuo tų laikų, kuomet e, tas sustarimas įsigaliojo, turėjau garbės tuo metu renkti atitinkamą pranešimą, manau, kad dabar mūsų užmojai turi būti daug platesni, reikia pristaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, pritariu pono Mato teiginiams ir pozicijai dėl atnaujinimo taip pat, ponė pirmininkė, manau, kad turėtume pasinaudoti trimis e, tekste cituojamais elementais pono Rodrygės Pinėro. <clears throat> Pranešime reikia skatinti investicijas, pakeisti kai kurias e, ankstesnės e, nuostatas, taip pat manau, kad ne visiškai išnaudojamas paslaugų sektoriaus potencialas, vadovaujantis dabartiniu susitarimu, Galbūt e, čia būtų šauksmas tyrose, tačiau vis tik tai manau, kad laiko faktorius taip pat yra labai svarbus. Komisijos narė Malstrom <clears throat> buvo su mumis sustikusi ir turime nepamiršti, kad Čilėje Greitų laikų vyks prezidento rinkimai, Europoje taip pat įpusėjo mūsų kadencija, taigi svarbu laikytis nustatyto tvarkaraščio, nepamiršti kitų aspektų. Neturėtume elgtis per nelik globėjiškai, Čilė nėra didelė šalis geografinių požiūrių, tačiau iš tiesų yra didis šalis, kalbant apie mūsų vertybės, kurios e, yra bendros. Taigi reikia vertinti, traktuoti Čilę kaip lygiai teisę partnerę. Dar kartą noriu pabrėžti nustatytų terminų svarbą, reikia kuo greičiau patvirtinti direktyvas ir stengtis kuo greičiau judėti į priekį dėrybose būtų gerai, jeigu dar šios kadencijos parlamentas galėtų ratifikuoti šį atnaujintą susitarimą ir aš tikrai nemanau, kad turėtų kilti kokių nors ypatingai didelių techninių problemų per nustatytą laiką mūsų parlamentui ratifikuoti atnaujintą susitarimą. Ačiū, dabar steiksiu žodį. Komisijos atstovams turime jų du, Matijas Jorgensen e, iš e, prekybos generalinio direktorato ir e, Gėdė Agri, ponas Plaza. Taigi prašau. Bueno, muchas gracias a todos. Y... Labadiena, gerbėmi kolegos. Aš esu Luis Matyt Plathos iš Agri direktorato. Dirbu tarptautinės e, sutarties, tarptautinių sutarčių skyriuje. Mano vadovas negalėjo atvykti į šį posėdį, kadangi turi kitų reikalų. Pirmiausia, reikėtų pakalbėti apie ekologiškus produktus. Pranešime daug kas pasakyta apie tai, jame daug kas išsamei paaiškinta. Aš nenorėčiau leisti ilgas diskusijas. Uh, Šitas susitarimas turi labai daug privalumų. Komisija pateikė informaciją apie siekį užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. 15 metų lapkričio mėnesį prieš padedant dėrybas ir pat, taip pat 16 metų kovo mėnesį mes pateikėme išsame informaciją prieš rengdami susitarimo tekstą ir prieš perdodami šito susitarimo tekstą parlamentui. Pateikėme įvairiausią informaciją apie dėrybų procesus. Kolega Mato iškėlė klausimą dėl abipusiškumo, atitikties. Veterinarijos tarnybų ataskaitose yra minimos e, aktyvas medžiagos naudojamos trečiosiuose šalyse ir taip pat aš manyčiau, kad e, visas medžiagos naudojamos e, Čilėje yra licencijuojamos ES ir jas galima naudoti. Čilėje idėja įdėjo tikrai labai daug pastangų, perimdama mūsų reikalavimus ir ypatingai reglamentuojant aktyvesias medžiagas, kurios kėlė anksčiau problemų, buvo sąraše, o dabar jau yra užtikrinta atitiktis. Veterinarių tarnybų ataskaitose yra nurodoma, kad buvo lankytasi e, tasi, tose valstybėse, kuriuose kilo problemų ir dabar. Situacija yra pagerinta. Tačiau kita vertus, netgi ir Europos Sąjungoje, kai iškyla kokios problemos, yra ataskaitose tai nurodoma ir uh, raginama imtis tam tikrų priemonių, jeigu trečioji šalis nesijima tų priemonių, tai mes jas imame taikome, taiko, taikyti. Pavyzdžiui, sutartyje su Indija mes neturime ekvivalentiškumo nuostatų taikomų perdirbtiems maisto produktams. Jeigu netiktis yra konstatuojama, tai tie produktai išbraukami, išbraukami iš sąrašo. Maties, ačiū. Aš norėčiau išsakyti labai trumpas pastabas. Iš tikrųjų, mes puikiai bendarbiaujame su Čile. Susitarimas labai geras, tačiau praėjo labai daug laiko ir nors šitas uh, sustarimas pasiteisino, tačiau jį reikia atnaujinti, modernizuoti ir taip pat reikia įtraukti prekybos skirsnį į šį sustarimą. Visą tai reiškia, kad mes turime užtikrinti platesnę rinkos prieigą, suteikti galimybę teikti paslaugas ir prekes, reikia numatyti uh, geresnės e, nuostatas užtikrinančias intelektinės teisų išsaugojimą, taip pat e, nuostatas ginančias investicijas, taip pat numatome ginčių sprendimų galimybės. Kolegos kalbėjo, kad mes vadovaujamės darbo tvarkę, e, turėdami omenyje visą tą prekybos vertės grandinę. Todėl mes visų pirma dėmesį kreipiame į tvarų vystimąsi, į lyčių lygybės klausimų įtraukimą į mūsų tarpusavio santykius, siekiant užtikrinti tvarų vystimąsi. Reikėtų prisiminti, kad rezoliucijos projektas yra pakankamai plačių užmojų dokumentas, yra numatytos įgyvendinimo nuostatos, tačiau kalbant apie įgyvendinimą mes puikiai suprantame, kad jis yra labai svarbus pasirašus sutartį ir mes turime e, prisiminti komisijos pamastymus apie įgyvendinimą ir apie e, sutarčių vertinimą, taigi į šito dokumento svarstymą tikiuosi įsitrauks ir parlamentas dėl tvaraus vystimosi prekybos srityje. Reikėtų priminti, kad rezoliucijos tekste yra raginama ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti kai kurias konvencijas, kurias, kurių iki šiol dar neratifikavo valstybės narės. Aš atkreipiu dėmesį į šį aspektą, kadangi, kai kalbame apie tokių susitarimų ir konvencijų uh, E, įgyvendinimą, reikia suprasti, kad valstybės narės, kurios neratifikavo, jų turi tai padaryti. Iš tikrųjų mes palankiai vertiname šios rezoliucijos projektą, kadangi tai yra plačių užmojų dokumentas ir mes tikimės, kad uh, iš tikrųjų ta rezoliucija parodo, kam pirmenybę teikia Europos parlamentas, Europos Sąjunga ir aš tikiuosi, kad jinai sustiprint mūsų prekybinius ryšius su Čile. Dėl įgyvendinimo, ypač su darbuotojų sąlygomis susijusias nuostatas Timmermans gegužės 10 dieną pasakė, kad ES sutartyse reikėtų numatyti bendradarbiavimo nuostatas, taip pat ir privalomas nuostatas dėl poveikio aplinkai ir taip pat numatyti prekybinės sankcijas, jeigu būtų pažeidžiamos nuostatas dėl socialinių aspektų ir dėl aplinkosaugos. Taigi mes laikomės komisijos reikalavimų. Tai atsispindi pranešėjo tekste. Taigi žodis dabar pranešėjai. Gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kartu tarp parlamentinės delegacijos pirmininkui už visą darbą, už jūsų paramą rengiant šį pranešimą. Iš ties mes norim ambicingo susitarimo, tačiau tam reikia tam tikras sąlygas išpildyti. Mes visi suinteresuoti ambicingų susitarimų. E, Čilė, Čilė ir ES ne vien sieja bendros vertybės, bet uh, apskritai Čilės politinė sandara ir, ir sąlygos labai panašios e, kaip ir mūsų. Ir šiame kontekste e, labai svarbus pasitikėjimas šios šalies vyriausybė. Dabartinės politikos e, grėsmių akivaizdoje labai gerai tokia ir panašiom sutartim suteikti žmonėms ambicing, tai yra mm, pasitikėjimo ateitim. Tad e, tuo ir siekiama šiuo susitarimu ir vėlgi mes sieksim, kad jis būtų ambicingas, ypač sustiprinant e, priekybos skyrių ir čia buvo paminėti e, pono Timermanso žodžiai, pasakyti apie darbo sąlygų skyrių, socialinės aplinkosaugos nuostatas, kurios yra privalomos. bet sutartis su tokiais skyriais iš tikrųjų e, padės mums pasiekti tikslų. Tad e, aš manau, kad šis susitarimas gali būti pavyzdinis, nes e, maždaug pusė gyventojų Čilėje pageidauja, jog susitarime asispindėtų lyčių lygybei skirtas skyrius. Ir aš tikiuosi gero bendradarbiavimo su visais. Pirmininkas, pakeitimus galite teikti iki birželio 22 dienos, 18 valandos, o Liepos 11 mes jau balsuosim dėl pranešimo, e, kuris toliau bus pateiktas plenariniai sesijai rugsėjo mėnesį, tad mes tikrai kaip paprastai dirbsim sparčiai ir pritariu ponui Salafrankai, kad mes turėtume spausti, kad būtų greičiau uh, E, sutartis ratifikuojama. Tad dar kartą labai ačiū. O dabar pereikim prie mūsų trumpų klausimo skirto intelektinės nuosavybės teisėms tarptautinėje priekyboje. Darbotvarkės 26 punktas. So. So, um, our... Tad mūsų trumpi klausimai skirti intelektinės nuosavybės teisėms tarptautinėje priekyboje. Turim du prelegentus, svečius. Vieną ponas Antonijo Kampinos, vykdomasis ES intelektinės nuosavybės tarnybos direktorius, sveikas atvykęs, ir Karlos Korėja, tarp disciplininių pramoninės nuosavybės studijų centro mm, vedėjas, vadovas, šis, ši, šioji jo tarnyba priklauso Buenos Aires universitetui ir pokalbis su juo vyks audio priemonėmis. Bet norėčiau gauti patikinimą, kad tikrai technika veikia puiku, tai galim pradėti tada klausimą. Intelektinės nuosavybės teisės. Intelektinės nuosavybės teisės yra svarbi priemonė apsaugant inovacijas, užtikrinant, apsaugant inovacijas ES, kartu skatinant eksportą ir užtikrinant darbo vietas pramonėje. Ir čia svarbiausias teisinis pagrindas yra vadinamasis TRIPS susitarimas, kuriame numatytos taisyklės ir e, kartu dvišaliuose susitarimuose, antai CETA susitarime, numatytas skyrius intelektiniai nuosavybei, dizainui, pramoniniai nuosavybei ir taip toliau. Tik tai klausimas, ar viso to pakanka? Ar tos platformos pakanka, turint galvoje globalią perspektyvą? Tai dabar mes pabandysim susidaryti platesnį intelektinės nuosavybės teisų padėties vaizdą, ypač teisų poveikiui tartutiniai priekybai. Na ir dabar pradėkim nuo pirmo ekspertų pasisakymo e, raundo ir žodį suteiksiu podui Kampinos. Prašom. Gerbimiai komiteto nariai, Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, ačiū, kad pasikvietėt mane šiandien į šį klausimą skirtą intelektinės nusavybės teisėms tarptautinėje priekyboje. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė Langė, už šią galimybę mm, e, nes praeisiais metais jūsų komiteto nariai lankėsi mūsų tarnyboje. Dabar pirmiausia trumpai apie mūsų tarnybą tarnybą. Pirmiausia, e, mūsų tarnyba administruoja labai svarbes ES lygio teisės, būtent ES prekės ženklus ir registruotus bendrijos dizainus. Tos e, teisės e, iš tikrųjų turi labai didelę reikšmę nes 70 procentų visų prašymų gauti prekę ženklą arba registruotą bredijos dizainą yra iš, iš Europos e, įmonių. Ir dabar mūsų veikla tarnybos 100 procentų finansuojama iš mūsų paslaugų gavėjų. Kartu Europos komisija skiria mums tam tikrų darbų ir tokiu būdu mūsų veikla ES biudžetui nieko nekainuoja. Mes atliekam tokius darbus kaip bendradarbiavimą ES, mokslo tyrimo srityje, kartu bendradarbiaujam su kitom agentūrom intelektinės nuosavybės klausimais ir tokiu būdu e, visa e, ES intelektinės nusavybės sistema e, veikia kur kas sklandžiau. Mūsų tarnybos tarptautinis vaidmuo, tai bendradarbiaujant su kitais intelektinės nusavybės biurais, tarnybomis, uh, E, prisidėti prie ES finansuojamų projektų intelektinės nusavybės rytyje geresnio įgyvendinimo. Ir kartu mes skleidžiam mm, informaciją apie intelektinės nusavybės teisių e, poveikį e, ekonomikai ir visuomeniai. Antai per pastaruosius kelius metus E, mūsų tarnyba buvo įgyvendinamoji agentūra, e, įgyvendinant ES finansuojamus projektus Kinijoje, ASEAN regione, Rusijoje, Indijoje. Ir kartu buvo sudaryti mūsų ir komisijos susitarimai dėl trijų naujų vadinamųjų svarbiausių intelektinės nusavybės projektų įgyvendinimo Kinijoje, Pietryčio Azijoje, Latino Amerikoje. Jų vertė 22 milijonai. Kartu mūsų tarnyba e, atlieka bendrą finansavimą e, iki 15 procentų kiekvieno projekto e, vertės. Ir tokiu būdu tie, tais projektais prisidedama prie intelektinės nuosavybės sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo. Prekybos rytyje tai ES padeda verslo įmonėms, e, sukuria geras galimybės veikti, skatina augimą, darbo vietų kūrimą. Ir kartu e, atliekami tam tikri projektai, kurių tikslas paremti ES dėrybas įgyvendinant laisvosios priekybos susitarimus įvairiuose regionuose. Mūsų tarnybos e, vaidmo išsiplėtė, nes intelektinės nusavybės teisės daro, darosi vis svarbesnės ekonomikoje ir visuomenėje. Kartu mūsų tarnyba atlieka intelektinės nusavybės teisų pažeidimų Europos laboratorijos vaidmenį. Nuo 12 metų tą mes darom. Aš prisimenu buvusio mm, komisijos vicepirmininko Mišelio Barnie, e, kai jis apsilankė pas mus 12 metais žodžius. Jis e, buvo vidaus rinkos ir paslaugų e, komisaras ir jis sakė, kad komisija pirmiausia turi suprasti, o po to veikti. Tad mūsų tarnyba ir pirmiausia dirbo tam, kad geriau suprastų. Pirmiausia dabar uh, Mes e, šiaip jau galim pateikti konkrečių statistinių duomenų apie e, būtent intelektinės nuosavybės e, poveikį įvairioms ūkio sritims. Antai, mūsų skaičiai rodo, kad, kad Mm, tokios e, pramonės šakos, kurios labai daug priklauso nuo intelektinės nusavybės teisių, prisideda prie 38 procentų darbo vietų kūrimo, 42 procentų viso ES bendrojo vidaus projekto ir apskritai 90 procentų Europos išorės priekybos. Dar kitas svarbus dalykas, kad šio laikinėme pasaulyje tie skyriai, kurie, tie sektoriai, kurie naudojasi plačiai intelektinės nusavybės teisėmis, kartu e, prisideda prie geresnių atlyginimų ir geresnės kokybės darbo vietų. E, mes užsakėm ne vieną tyrimą, per kurį įvertinom intelektinės nusavybės teisių e, poveikį įmonių lygių. Tai rodo, kad tos įmonės, kurios, kurios naudojasi intelektinės nusavybės teisėmis, ten jų e, pajamos yra 32 procentais aukštesnės, skaičiuojant pajamas e, įmonės e, darbuotojų, negu įmonėse, kuriuose tomis teisėmis nesinaudojama. Bet to galima paminėti kad e, paminėtinas 90 milijardų eurų e, skaičius per metus ir kartu e, maždaug 800 tūkstančių darbo vietų. Toks yra intelektinės nuosavybės teisų naudojimuose potencialas. Intelektinės nusavybės teisės tai yra e, bet kokios modernios ekonomikos kertinis akmuo. Ir labai svarbu, kad tų teisių būtų laikomasi, tam, kad būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas. Tad didelės kokybės ir solidžios e, intelektinės nusavybės teisės yra labai svarbios ir besivystančioms šalims. Ir todėl tų teisių pažeidimas neturėtų būti laikomas e, vien tik tai prekių ženklų turėtojų problema. Pažeidimai e, iš tikrųjų pakerta normalų ūkio, pakerta normalės ūkio sąlygas, sukuria daugybę kitų problemų. Ir čia labai svarbus, e, svarbi yra kova mm, su prekių padirbinėjimu ir čia mūsų biuras užsakė, užsakė tyrimą Šio tyrimo rezultatas rodo, kad kasmet 461 milijardą, milijardo vertės, dolerių vertės suklastotų prekių e, platinama. O ir visa pasaulinė priekyba tokiamis e, piratavimo būdu gautomis prekėmis ar suklastotomis prekėmis e, lygi Portugalijos, Graikijos ir Bulgarijos bendram vidaus produktui kartu sudėjus. E, procentinė vertė tai būtų 2,5 procentai visos pasaulio priekybos, o ES tai yra 5 procentai viso importo. Tad tokie skaičiai. Ir mūsų e, tyrimo rezultatai rodo, kad prekių klastojimas ir pratavimas didėja. Tad e, e, pajamos gautos iš tokios veiklos prisideda prie kriminalių tinklų finansavimo, su tais fenomenais susiję, susiję narkotikų priekyba, pinigų plovimas ir priekyba žmonėmis. Bet kova su piratavimu ir prekių klastojimu nėra lengvas dalykas ir darbas. Ne viena paskira organizacija negali panaikinti šitų reiškinių. Dabar kokie galimi veiksmai šioje srityje? Pirmiausia, ką galima būtų padaryti ES viduje? Dabar naudotojai prekių ženklų prašo, reikalauja, kad būtų kuo greičiau peržiūrėta e, vadinamoji IPRED direktyva, intelektinės nuosavybės teisų direktyva, kartu ir vadinamųjų e, dizaino reglamentas būtų kuo greičiau priimtas. Nes čia kalbam apie tokias prekes kaip traukinius, satelitus, traukinius, traukinius E, dizainas, e, pramoninė nusavybė labai svarbi. Ir tą parodė mm, Design Europa premijos e, renginys, per kurį buvo skiriamos premijos. Tas renginys įvyko praėjusiu metu lapkričio mėnesį Milane. Tad čia reikėtų atnaujinti ES teisės aktus skirtus dizainui, bet kartu reikia ir ne žemės ūkio produktų geografinių nuorodų geresnės apsaugos. Ir galiausia, ką ES galėtų nuveikti, e, skatindama geresnį supratimą to, kiek e, pramonės šakos, kurios priklauso nuo intelektinės nusavybės teisių, ką juos sukuria. Tad e, daug klausimų reikėtų spręsti pasaulio priekybos organizacijos lygių, e, atsiriamant į TRIPS susitarimą. Ir e, iš tyrimų žinom, kad įmonės, kuriuose nesilaikoma intelektinės nusavybės teisių, dažnai perkelio darbo vietas į vadinamas šešėlinės zonas, jos neprisideda prie valstybių biudžetų įplo, biudžetų įplaukų mokesčių pavydalų. Dabar jau vyko diskusijų dėl būtent tų reiškinių apskaičiavimo metodologijos su Kinija, Meksika, Turkija, ASEAN valstybėmis Peru ir Maroku. Tad mes padedame ES parengti bendrą strategiją tam, kad būtų galima veikti, kovoti su tais neigiamais reiškiniais tarptautiniu lygiu. Tad e, mūsų bendra ataskaita parengta su EBPA, e, tai iš tikrųjų e, ragina atkreipti dėmesį į tokius dalykus, į prarastas vyriausybių biudžetų pajamas, prarastas galimybės ūkiui aukti, prarastas darbo vietas, uh, Ir tai pasakytina apie ES ir apie besivystančias šalis. Tad, šalis. Tad e, mūsų e, laukia, mes susidurėm su tuo pačiu e, iššūkiu ir Europa dabar turėtų tikrai imti skubių veiksmų savo piliečių ir vartotojų vardant. Ačiū. Dabar pamėginsiu susisiekti su profesoriumi Koch.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 Heidi Hautala is first. Yeah, yeah, thank you very much. I, I must say that impressed by um, the presentation. Ačiū kolegai iš Buenos Aires už pateiktą informaciją. Iš tikrųjų reikėtų pratesinti diskusiją apie skaidrumą, pakalbėti apie pasaulinės prekybos organizacijos teikiamas galimybės, apie TRIPS susitarimus ir uh, pamastyti, kaip geriau koordinuoti tą lankstumą, kuris numato, numato PPO ir TRIP susitarimai. Ar jūs manote, kad intelektinės nusavybės apsaugos priemonės pramoninėse valstybėse turėtų būti atnaujintos, kadangi pasirašomas laisvosios prekybos e, sutartys ir aš manau ir tik klausiu jūsų, ar jūs taip pat manote, kad tos nuostatos nėra pasenusios. Kas dar norėtų klausti, sakyti, išsakyti savo nuomonę, niekas daugiau. Taigi vėl kreipiuosi į mūsų svečius, kad jie atsakytų į Aidį klausimą ir jeigu jūs liaus, leisite, sako ponė Hautala, galbūt į mano klausimus atsakys ir kas nors kitas, nebūtinai, kad, kad tai padarytų ponas Korera. O komisija ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Aš esu intelektinės atsovybės apsaugos skyriaus atstovas prekybos direktorate. Komisija pritarė Dohos e, deklaracijai ir taip pat pritarė parlamento lūkesčiams šią temą. Šiek tiek e, keistai pasirodė pasisakymas iš Buenos Aires ir dėl to, dėl to kokia yra trečiųjų šalių padėtis, ypač kai susidaromos e, e, laisvos prekybos sutartys su trečiosiomis šalimis. Tai labai svarbu mums bendraujant su šal, trečiųjų šalių partneriais. Todėl man šiek tiek, mane suglumina šitą informaciją, kurią išgirdau. Ką tik buvo pasakyta, kad mes reikalaujame duomenų apsaugos ypač kai kalbama apie vaistų tyrimų rezultatus. Tai yra laisvos prekybos sutarčių sudėtinė dalis dažniausiai. Tai reikia sukonkretinti. Ir kitas dalykas - 20 metų trukmė patentams. Tačiau, kai kalbame apie vaistus, ir cheminės medžiagas, tai reikėtų prisiminti, kad procedūros labai ilgos, kadangi mes turime apsaugoti vartotojus ir visuomenę ir todėl reikalaujama, kad e, apsauga būtų numatoma mažiausiai penkeriems metams ir neilgiau kaip penkiolikai metų. Išimties kelių gali būti dvidešimties metų laikotarpis numatomas.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 talking about the least developed Mes kalbame, arba aš kalbėjau apie mažiausiai vyšiasias valstybės, kurios yra minimos Dohos deklaracijoje. Good. Then if there are no Heidi. Heidi, gal mano klausimas buvo neaiškus, bet aš negavau atsakymą iš kolegos Korėra. Kolega profesorių Korėra.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 Perhaps Heidi, you can raise it again. Yeah. Uh, yes. Quite, quite I think we should not. Tiesiog uh, pakartosiu klausimą, kad technologijos nesugadintų mums mūsų diskusijos. Mes, parlamentas, prašėme, kad uh, PPO Lankstumas turėtų būti numatytas ir pasirašant laisvosios prekybos sutartis. Todėl aš pasitairavau, kokios mūsų galimybės. Ir kitas klausimas, ar jūs manote, kad intelektinės nusavybės apsaugos siekis dvišalėse laisvos prekybos sutartyse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 Iš tikrųjų labai įdomi diskusija. Iš tikrųjų džiaugiuosi kolegė, kuri pateikė labai įdomių klausimų. Tačiau problema yra štai kokia. Jeigu kas nors, ką nors išranda, tai jis turi turėti naudos. Nori turėti naudos, o ne, kad jis būtų tiesiog apiplėštas. Jeigu kas nors išranda vaistą, vykdo tyrimus, kadangi išrasti vaistus yra labai sudėtinga ir labai brangu. Tiesiog ne taip, kaip padengto nuo ligoninėje išrandant peniciliną, kaip pakako mikroskopo. Taigi pasaulio mastu negalima teikti, kad uh, kas nors dirbs dykai, jeigu įdedama daug pastangų, tai faktiškai niekas ne, neinvestuos, jeigu tas darbas neatsipirks. Tiesiog aš kaip pirmininkas, buvau tolerantiškas pastaruosius metus, pusantrų metų ir iš tikrųjų negaliu pasakyti savo galutinės nuomonės, kadangi aš nežinau, koks yra tikrai geriausias atsakymas. Todėl norėčiau paklausti, paprašyti kolegų labiau įsigilinti į šiuos klausimus labiau.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 Thanks a lot. This concludes the first panel. Ačiū. Tai buvo pirmoji tema, platesnė diskusija apie intelektinės nusavybės apsaugą tarptautinės priekybos kontekste. O dabar antroji diskusijos dalis. Marija Patulo, vienas iš ekspertų, ES e, prekės ženklo asociacijos atstovas. Ir EBPO ekspertas. Dabar pereikime prie požiūrių iš ekonominio ir pramonės taško. Marija Patulių pirmiausia. Thank you, <clears throat> Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komiteto nariams už šią įdomią diskusiją. Pradėsiu nuo prisistatymo, dirbu prekių ženklų apsaugos e, srityje ir manau, kad e, prekybos dienos direktato atstovai svarstamus klausimus išmano geriau nei aš. Čia Europos prekių ženklų asociacija manęs paprašė šiandien pristatyti mūsų pramonės požiūrį ir mūsų kompanija, tiksliau asociacijos atstovauja daugeliu įmonių, taip pat e, palaikome glaudžius ryšius su nacionalinėmis asociacijomis, atsiprašau, tų šalių atstovų, e, tų, kurių šalis pažymėtos baltas spalva, nes juose paprasčiausiai tinkamos asociacijos neveikia, tai negalime su jomis bendradarbiauti. Mūsų AIM organizacijoje veikia du komitetai, kurie Kalbėsiu tik apie vieną, panašu, kad negalėsite įskaityti šio teksto, nes jis parašytas per smulkiai, vėliau jums skaidrės atsiūsime. Mes esame teisų turėtojų asociacijų koalicija prie per apriepinti įvairius sektorius, tiek globaliai veikiančius, tiek nacionaliniu mastu. Mūsų kova yra kovoti ES lygmenių su klastotėmis ir piratavimu. Taigi, kodėl būtina siekti, siekti apsaugoti prekė ženklą? Nekalbant apie visus teisinius aspektus. Prekės ženklas e, yra ta priemonė, pagal kurią vartotojas, e, kad nors įsigydamas, priima savo sprendimus įsigyti ar neįsigyti tam tikros prekės. Taigi prekės ženklas susijęs su naujovėmis, reputacija, pasitikėjimu, taip pat su naujovių dėgymu, tvarumu, ekonomikos saugumu, konkurencingumu, ir užimtumu, savaime suprantama. Taigi, ar klastojimas yra svarbi problema. 15 metų kartoju tą patį sakinį, kad mes galime pagaminti, o jie suklastoti. Ir tas teiginys vienodai svarbus tiek prieš 15 metų, tiek dabar, tiek kramtamą gumą, tiek kūno kremą galima suklastoti ir klastoti iš tiesų yra tik tai galimybė uždirbti nelegaliai pinigų, užsidirbti, tačiau tas pats produktas tikrai neturi atitinkamos vertės ir kai kurie įsigijantis klastotis paprasčiausiai to nežino ir dažnai įsigydami prekę pagal iš nuotraukos tikrai nežinote, ką iš tiesų gausite. Pavyzdžiui, jeigu perkate kremą nuo saulės ir er, mokate tą pačią kainą kaip už tikrą prekę nesuklastotą, tačiau pasinaudoję to kremu prarandate du sluoksnius pasideginę saulėje savo odos, tai manau, kad turėtumėte suprasti, kad tai yra iš tiesų svarbu. Mes atlikome nemažai tyrimų, pagal kuriuos galime vertinti, kiek e, klastotės mums kainuoja darbo vietų. Pavyzdžiui, pastaruoju metu dėl klastočių buvo prarasta 800 tūkstančio darbo vietų. Briuselio regione per pastarąjį laikotarpį 439 tūkstančius 705 darbo vietas praradome dėl klastočių, taigi ar tai svarbu, žinoma, kad svarbu. 900 ir daugiau milijardų eurų apyvartą sumažėjo. Ir tos mažos vargšės tarptautinės korporacijos prarado tos 90,3 milijardus eurų, o jos įdarbino nemažai žmonių, taip pat 14,6 milijardai eurų mokesčių buvo prarasta. Taigi, kur tie pinigai dinksta, ar e, tie pinigai nusėda tų kišenėse, kurie konkuruoja tarpusavį arba stato naujas gamyklas, jie nusėda organizuotų nusikaltelių kišenėje. Ta galim pasakyti, štai mano kolego iš Prancūzijos ataskaita apie klastotės ir kovą su terorizmu. Taigi tai e, nėra e, kažkokios fantazijos vaisius, tai yra teisės saugos institucijų parengta oficialiai ataskaita. Taigi šie dalykai yra svarbus. Dar vienas dalykas, kur noriu paminėti, tai yra prekyba 5 procentai importo apimčių į ES yra klastotis. Tai yra tik importas e, kabutėse. E, tai netgi ne Europoje pagaminti dalykai. O 5 procentai reiškia, kad kas 20 produktas gaminys Europos Sąjungoje yra suklastotas ir dažniausiai paštu e, klastatės atkeliauja Europos Sąjungos sudėtingai srautus sukontroliuoti. Tačiau iš tiesų, galima būtų taip įsivaizduoti, tačiau iš tiesų tos klastotės yra gabenamos dideliais e, konteinerius e, gamenančiais laivais. Ir kolega iš ABPO e galbūt daugiau galėtų papasakoti, tačiau 2,5 procentai pasaulio prekybos apimčių, tai yra 461 milijardas JAV dolerių tokia apyvarta sudaro klastotis, tai yra rimta pramonės šaka. 50 procentų importuojamų prekių į Europos Sąjungą e, atkeliauja dideliais prekybos laivais ir e, kokie yra pagrindiniai uostai. Pirmiausias yra Rotterdamo uostas ir antras yra Antwerpenas. Galėtume įsivaizduoti, kad tai yra puikiai veikiantis uostai, tačiau visi tai šie miestai uh, nepasižymi e, didelė vartotojų gausa. Taigi tos klastotės iš uostų yra perkeliamos į kitas vietas. Tai taip pat yra visa sistema. tai <clears throat> kaip dabar mes turime apsaugoti savo teisės. Tu su kolega iš dešinės mes, pavyzdžiui, registruojame prekybos ženklą. Įsigiję automobilį jūs nepastatote jį su rakteliais viduje ir atidarytomis durimis savo kieme pirmiausiai registruojate savo automobilį nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu, nacionaliniu lygių svarbu ir registruoti prekių ženklą ne tik valstybėje narėje, nes kai kurios valstybės narės yra gerai žinomas pasaulyje ir pagarsėjusios savo klastotėmis, tai svarbu juose įregistruoti savo prekės ženklą, todėl kad pirmoji gynybinė linija yra e, pasienyje, muitinės tarnyboje ir gali sustabdyti įvežimą klastotės tik tuo atveju, jeigu registruosite savo prekį ženklą toje šalyje, iš kurios prekė atvyksta. Taip pat reikia pateikti atitinkamą e, prašymą e, dėl teisų apsaugos ir tai yra specialus dokumentas, kuriame yra atitinkama informacija su registracijos numeriu, telefono numeriais ir Žinoma, muitinė reikia pateikti ir papildomos informacijos, tą galima padaryti įvairiais būdais, tačiau muitinė gali sukontroliuoti tik tai pusantro procento prekybos apimčių ir didžioji dalis muitinės darbos sudaro, sudaro rizikos vertinimas dar iki prekiams gaminiams atvykstant. vienas iš daugelio dalykų, kuriuos mes siūlome ir įgyvendiname, tai yra informacijos domenų banko kūrimas, kuris leistų labai greitai pasikeisti turimą informaciją, perkilus ją į atitinkamą duomenų banką ir teisų turėtojai galėtų įvertinti iškilusią problemą ir suteikti policijai atitinkamą informaciją, po to teisės saugos struktūros jau galėtų imtis atitinkamų veiksmų. <clears throat> Jeigu e, procesas vyksta per muitinės tarnybas, tai tuomet e, mes turime pastelti policijos pajėgas, mokėti tyrėjams ir būtent e, čia teisės saugos institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti, daugelis jų tą ir daro, Olafas pavyzdžiui, Interpolas, VCO pasaulio mastu. Europolas taip pat puikiai dirba, nusiteikęs mums padėti ir pradėjo dabar gyveninti informacinę kampaniją, kuri yra iš tiesų labai naudinga, ten pateikime daug naudingos informacijos jų tinklapyje, galėtumėte ten apsilankyti. Tai taip pat norėčiau padėkoti Trade generaliniam direktoratui, kadangi tiesioginiai dialogai, kurie vyksta bendrai sprendžiant problemas yra labai naudingi. Vykdomasis direktorius jau e, e, kalbėjo apie įvairias paramos formas, pavyzdžiui, IPK. Manome, kad e, pirmasis žingsnis yra susijęs nacionaliniais teisės aktais ir visos prekybos susitarimais, siekiant apsaugoti prekės ženklus ir uh, siekti, kad darbo vietos ir toliau išliktų teisėtos ir kad atsirastų naujų gaminių, tačiau mums reikia atitinkamų teisės aktų vykdymo užtikrinimo. Taigi, e, taip pat yra labai svarbios laisvos prekybos zonos, jose būtina skatinti teisėtą, o ne neteisėtą prekybą ir svarbu, kad teisės saugos institucijos galėtų atlikti savo darbą taip pat ir laisvos prekybos zonose. Taip pat noriu padėkoti komisijai ir parlamentui. Žinoma, tą reikia padaryti, tačiau vis tik tai e, klastotis, e, kažkas gamina, kažkas jas perka. Ir, ir e, kažkas atgabenantis klastotis iš kilmės šalies, į paskirties šalį pasitelkia atitinkamas priemonės ir visi, kurie dalyvauja šioje grandinėje, šiame procese, gauna savo pelno dalį. Štai, pavyzdžiui, parlamentas birželio 15 dieną patvirtino rezoliuciją dėl interneto platformų ir ten toje rezoliucijoje kalbama tarp kita ko ir apie tai, kad visi vertės grandinė dalyvaujantis veikiai privalo kovoti veiksmingiau prieš klastotės, imdamiesi veiksmingų proporcingų priemonių. Čia kalbama apie tikras įmonės, kurios kartu su mumis prisimtų bendrą atsakomybę, taikytų ir vadovautųsi deramų stropumo principu. Taigi, prekybos komitetui yra labai e, svarbus dalykas, ar spartina ekonomikos augimas, tačiau man labiausiai rūpmi klausimai yra susijęs su intelektinės nuėjybės teisų apsauga. Ačiū. Koksgi yra klastočių ekonominis poveikis šį klausimą galima užduoti BPO atstovams, prašau. So, Ačiū, ponė pirmininkė, mm, gerbėmėjai parlamento nariai, komiteto nariai. Ačiū, kad pasikvietėt. Aš e, esu iš EBPO viešos organizacijos, kuri įsikūrusi Paryžiuje. Ji užsima be visą kitą e, duomenų rinkimo veikla ir ruošia, analizuoja duomenis, kad būtų galima priimti politinius sprendimus. Uh, Tad aš šiandien pakalbėsiu apie ekonominį poveikį, priekybos ekonominį, tai yra ekonominį poveikį priekybai, kurį daro suklastotos ir piratavimo prekes. Norėsiu pradėti nuo tokio bendro pareiškimo, kodėl politikos sprendimų prieimėjai turėtų neišleisti iš akių suklastotų prekių ir piratavimo prekių klausimų. Profesoriaus Korėja pasisakymas mane šiek tiek e, suglumino, turiu pasakyti, nes dabar ir patentai darosi vis svarbesni ir jie irgi vertintini kaip intelektinės nuosavybės e, subjektai. Kartu yra prekė ženklai. Patentai tai išradimų apsaugos e, pagrindas. O prekė ženklai susiję konkrečiai su produktu. Tad tai prekės ženklas ir aš galiu manyti, kad tą prekę pagamino tokia ir tokia bendrovė. Ir Ir e, kalbant apie prekės ženklo pažeidimus, tai tada tarsi darai prielaidą, kad pažeidi, pažeidi, pažeistos tos prekės gamintojo teisės, kad gamintojas yra toks ir toks, kaip kad aš manau. Dabar e, mūsų duomenys rodo, kad e, prekės ženklų apimtis ir e, vertė su jais susijusi didėja. Ir matom, kokį poveikį tai daro, kiek tai susiję su BVP, tai yra BVP dalį, kokią sudaro. Aš galiu mąstyti kokių produktų įsigijų kasdien, produktų, kurie nesaugomi prekės ženklais. Tai gal tik tai kruosanus galiu pirkti ar, ar, ar duonos kepalėlius, o visa kita, ką aš bepirkčiau, visa tai apsaugota prekės ženklais. Ir taip garantuojama kokybė tų prekių. Tad prekės ženklų vertė didėja Ir tai reiškia, kad klastotojams atsiveria labai didelės galimybės, nes jie naudojasi vartotojų snobizmu, polinkiu į prabangą ir panašiai. Kita priežastis, dėl kurios klastojimas turėtų mums e, rūpėti, kad čia vėlgi įvairūs santykiai pasireiškia, klastotos prekes pardavinėjamos ne vien tik tarp įmonių, bet iš įmonių vartotojams ir, ir visai, visais kitokiais keliais. Antai, jeigu dabar gaminant BlackBerry, sakykime, išmanų į telefoną, tai kažkam turi gimti mintis, kažkas turi gaminti tam tikrus komponentus. Uh, bet e, į tas gamybos grandis gali įsivelti klastotojai, užteršti tas gamybos grandis. Dar kita problema - tai didėjanti elektroninė priekyba. Ir teisės aktus įgyventinti šiame kontekste labai sunku duomenų kiekiai jau savaime problema bet EBPO yra savotiškas statistikos biuras ir mūsų tikslas teikti įrodymus, faktinius skaičius, tokius pagristus skaičius, kad būtų galima priimti politinius sprendimus. Mes turim teikti kietus, neginčiamus statistinius duomenis. Mes neteikiam prognozių. Kartu mūsų duomenis turi būti tvirti Tai yra mūsų tyrimai turi būti aiškus, skaidrus, e, po kiekvieno skaidrumo, po kiekvieno tyrimo pateikiami visi šaltiniai paprastai. Kartu neutral, neutralius mūsų tyrimai, būtent ta prasme, kad tai yra e, viešos tarnybos atliekami tyrimai, kurių neremia privatus verslas. E, Na ir mūsų re, tokių tyrimų rezultatai tai konkreti, konkretus tikrovės e, atvaizdai. O dabar porą dalykų norėsiu paminėti apie mūsų tyrimų rezultatus, vadinamasias savotiškas fotografijas. Dabar kokia apimtis? Čia kalbama apie 461 milijardą dolerių vertės suklastotas prekes. Vien toks skaičius e, buvo užfiksuotas 13 metais arba 2,5 procento visos pasaulio priekybos. Europos e, Sąjunga plūsta suklastotos prekes, kadangi europiečiai mm, pasiturintis, bet 5 procentai e, viso importo Europos Sąjunga yra suklastotos prekes ir ypač paminėtini dar didesni skaičiai sakykime, aukštos technologijos prekių srityje, paminėtini vaistai ir kitos prekės. Tad toks vaizdas. 16,2 milijardų vertės e, vaistai yra suklastoti. Čia pasaulinio masto skaičiai pacientai, kurie vartoja tokius vaistus, jie tiki, kad jie vartoja originalius vaistus, bet jie apgaudinėjami. Tai dabar kokia prieptis e, klastotų, suklastotų prekių. Faktiškai visi, kas, e, kas e, pasiruošia mokėti už prekės ženklą, yra potencialūs suklastotų prekių objektai. Ir čia vėl paminėtinos tokios e, prabangios vartojimo prekes kaip laikrodžiai, parfumerijos dirbiniai, odos gaminiai, kartu mašinos, cheminės medžiagos, atsarginės dalys, e, žaislai, farmacijos produktai, kosmetikos produktai, maisto produktai. Tad e, Mes esame visi tų suklastotų prekių ar klastotojų objektai. Net ir, sakykime, tokie produktai paminėtini kaip braškės ar bananai, cinamonas ar kokosų aliejus. Tačiau vėlgi griebiamasi e, tokių išmanių vadinamųjų verslo modelių. Kaip, sakykime, patikrinti, ar bananas užaugintas e, teisėtai ar, ar kažkaip suklastotais būdais. Dabar šaltiniai klastojimo. Mūsų tyrimai rodo, kad klastojimas yra organizuotas verslas. Tam reikia modernių logistinių sprendimų, uh, elektroninės priekybos priemonių. Kinija yra klastotų prekių svarbiausias didžiausias šaltinis. Kita vertus, priekybos taisyklės labai sudėtingos. E, tų taisyklių griebėsi valstybės e, įvairiais tikslais e, suklastotų prekių per, pervežimo tranzito punktai Hongkongas ir panašios e, pasaulio vietos, e, Junktinė Arabų Emiratai, Singapūras. Bet to yra tam tikrų dalykų, kurie susiję su sektoriumi ar su e, geografiniu regionu. Tai Albanija, Egiptas, Marokas ir Ukraina. Uh, būtent tos vietos, kuriuose perskirstytos suklastuotos prekes, kurios toliau keliauja Europos Sąjunga. Na, o dabar tikslinės šalis, į kurias daugiausia gabenama suklastuotų prekių. Tai daugiausia EBPO valstybės, tokios kaip Italija, Prancūzija, Junktinė karalystė, Luksemburgas, pirmauja Tad to šalis labai daug kenčia nuo suklastotų prekių. Ir kokie šio reiškinio padariniai? Mes dabar dirbam kartu su savo narėmis, norėdami įvardinti kiekybiniais ir kokybiniais terminais e, e, tuos neigiamus veiksnius, už, tai yra pajamų praradimas, uh, pelno praradimas, mokestinių pajamų praradimas, darbo vietų praradimas, bet tai kartu susiję ir su blogu valdymu, su korupcija, kartu daromas neigiamas poveikis ir aplinkai, antai turiu galvoje suklastotų pesticidų priekes kartu apeinami teisės aktai, norint pateikti tokias prekes į rinką. Tad e, tokios mūsų tos vadinamosios fotografijos e, tikrovės e, įvertinimas. O ką būtų galima daryti? Ir čia atsakymai nėra lengvi, nes klastotojai veikia pasaulio mastu, jie labai gerai susiorganizavę, tad jiems atremti reikia bendradarbiauti tarp šalių, vyriausybių, suinteresuotų šalių, kartu veikti kartu tarptautiniu lygiu tarp kilmės šalių, paskirties šalių, tranzito šalių. Ir kaip ponas Kampino sakė, pirmą mes turėtume suvokti šį reiškinį, o po to veikti. Tad mūsų EBPO organizacija pateikia kiek galėdama daugiau tikrovės fotografijų ir, ir padeda priimti tinkamus sprendimus. Tikiuosi, aš nenusibodau jums kalbėdamas. Labai ačiū, kolegos. Dabar galite sakyti pastabos. Aidi. Iš tikrųjų, informacija buvo labai įdomi, visi mes esame vartotojai, visi naudojame tuos gaminius ir produktus. Atrodo, išgirdome, kad e, reikia kažką daryti, tačiau ar yra įrodymų, kad šito plataus masto padirbinėjimo procesai yra susijęs su offshore'inėmis bendrovėmis? kadangi parlamentas domisi offshore'nės ekonomikos problemomis, kadangi čia į jas nuplaukia labai didžiuliai, dideli finansai. Bet tu suklastotų produktų centrai ir Europos piet, pietų kaiminės valstybėse ir rytų kaiminės valstybėse yra įsisteigę ir galbūt reikėtų pasirašyti operatyvinės veiklos sustarimus su Ukraina, e, įtraukiant Eurojust, kadangi kovoti su klastotėmis reikia bendradarbiauti tarptautiniu mastu, taigi kokiu mechanizmų, kokiamis sistemomis šiai veiklai būtų galima pasin, pasinaudoti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už jų labai įdomius pasisakymus ir labai aiškės mintis. Aš norėčiau jums abiems pateikti mano klausimą. Parlamentas gegužės plenarnėje sesijoje patvirtino ataskaitą savo iniciatyvą kurioje raginama muitinėms e, suteikti galimybę numatyti sankcijas ir nuobaudas kovojant su klastotėmis. Kol kas e, yra labai skirtingos kontrolės sistemos, juose yra pakankamai spragų, ir todėl mes savo pranešime raginome imtis priemonių, kad būtų užtikrintas kuo aukštesnio lygio harmonizavimas ES teisėje. Ar jūs nemanote, kad reikia siekti tokio harmonizavimo pirmiausia ir ar nemanote, kad jisai būtų naudingas ir padėtų sumažinti neteisėtos prekybos apimtis? Šalia harmonizavimo kurį mes siūlėme, vis dėlto nepavyko užsitikrinti pakankamos daugumos dėl centrinės muitų sistemos centralizuotos e, e, e, struktūros, kuri numatytų nuobaudas, skirtų baudas ir sankcijas tam tikromis aplinkybėmis ir, ir tikrintų, ar valstybės narės taiko tinkamas nuostatas. Aš taip pat norėčiau išsakyti keletą pamastymų. Dėl elektroninės prekybos. Price Waterhouse atliko tyrimą, kuriame yra sakoma, kad 45 procentai vartotojų įsigyja prekes internetu. Ir žinoma, ateityje šitą tendenciją išliks, apimtis didės. Pasraisiais metais prekių įsigijimų internetu apimtys apyvarta padvigubėjo. Sakykime dabar, įsivaizduokime, kad į Hamburgą, Valenciją, Antverpeną atvyksta didžiuliai konteineriai su prekėmis. DGL e, paskirsto šitas prekes, tačiau Mano manimu, šita situacija yra pakankamai sudėtinga ir blogėja įsigalėjant elektroniniai prekybai, internetai prekybai ir kaip mes pasaulinės prekybos organizacijos kontekste galime spręsti šitą problemą. Prieš suteikdamas jums galimybę atsakyti, norėčiau paprašyti komisijos atstovo Pedro Alesko Martins pakomentuoti situaciją. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, prekybos direktorate mes rengdami dvišalės ir daugiešalės prekybos sutartys numatome intelektinės, apsaugo, intelektinės nusavybės apsaugą ir, ir norėčiau čia dalyvaujančiams kolegoms pasakyti, kad mūsų menininkai, fotografijos e, atstovai, menininkai dirbantys įmonėse specialistai, mašinų konstruktoriai, automobilių konstruktoriai iš tikrųjų yra labai inovatyvūs, išradingi ir jie pripažįstami pasaulio mastu, tačiau ir tie, kurie kuria naujus vaistus, leidžia gydyti kai kurias lygas ir žinoma, tuos produktus sukurti yra labai brangu. Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume tuo kaip nors išnaudoti neturtingas valstybės. E, intelektinė nuosavybė yra apsaugoma nuosavybė kaip ir materialusis turtas, todėl mes turime tai daryti ir mes turime, žinoma, vadovautis parlamento pasiūlytomis e, rekomendacijomis ir žinoma atsižvelgti į tas rekomendacijas su valstybėmis e, derintis dėl sutarčių. 95 procentai vaistų, kurie yra nurodomi pasaulinės prekybos, pasaulinės sveikatos organizacijos, nėra kaip nors apsaugoti intelektinė, e, intelektinės nusavybės apsaugą ir tos mažiausiai išsivyščios valstybės neprivalo laikytis kokiu nors intelektinės apsaugos nuostatų. Tai reiškia, kad problema yra susijusi ne tik tai su intelektinė nuosavybė, kadangi ne jinai užkirta kelią mažiausiai išsivyščiams valstybėms gauti vaistus. Mes kalbame ne apie tokias lygas kaip vėžį, bet mes kalbame apie vaistus nuo pačių paprasčiausių lygų. ES vadovaujasi parlamento rekomendacijomis, mes vadovaujamės Dohos vystimosi darbo tvarkės tikslais, tačiau darybų metu, kaip minėjo Patulo, reikia siekti įdėkti tuos įstatymus kitose sutartyse, įstatymus, kurie yra prinkti ES mastu. Tokių įstatymų yra pakankamai daug ir labai geros kokybės, pavyzdžiui, rekomendacija suharmonizuoti maitinių veiklą. Mūsų muitinės patikrina tiesiog milijonus įvairių prekių ir gaminių kiekvienais metais. Todėl iš tikrųjų į tai reikia atsižvelgti vedant darybas dėl prekybos sutarčių. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę aš lankiausi Ukrainoje, kur mm, Ukrainoje mes įgyvendiname dvinių projektą ir padedame Ukrainai sukurti įstatymų rinkinį, kuris leistų uh, pas, pasirašyti su jie laisvos prekybos sutartis. Tačiau vis dėlto mūsų pasiūlymai, projektų pasiūlymai dar kol kas nebuvo įgyvendinti Ukrainoje. Dėl internetinės prekybos Tai yra labai aktualus klausimas pastaruoju metu, tai yra iš tikrųjų daug galimybių suteikianti priemonė, tačiau ją galima piknaudžiauti kai kam. Ir mes, mūsų direktoratas, turėdamas tam tikras teisinės priemonės savo dispozicijoje, mes tiesiog renkame informaciją iš pramonės atstovų, kuriame tam tikrą e, stebėjimo e, sąrašą, watch e, list ir siekiame identifikuoti, kas prekiauja e, suklastotais gaminiais pasaulio prekybos organizacijos kontekste mes remiame diskusijas dėl internetinės prekybos ir mes siekime visomis išgalimis skatinti šitą priemonę, tačiau kartu ir vengti piknaudžiavimo. Patūliau. Ekspertai. Ačiū. Pamėginsiu atsakyti į užduos klausimus, jeigu neskubėsite padaryti, atsiprašau, galbūt neperskaičiau tinkamai savo užrašų, ar gali mažesnis ekonomikos apimtis leisti veiksmingiau kovoti su klastotėmis. Aš manau, kad viskas Visi procesai seka pinigus ir būtent sekti pinigus rautus mums reikia labiausiai siekiant spręsti šią problemą. Piotras minėjo problemas susijusias su klastotėmis patenkančiomis į ES iš kaimininių šalių. Turime glaudžiau bedarbiauti su tų šalių teisės saugos struktūromis ir vyriausybėmis, sprendžiant šią problemą. Ir iš dalies tą galima padaryti. Ir dabar pamėginsiu atsakyti kitą klausimą. Muitinės pareigūnai iš tiesų dirba labai sunku darbą ir dažnai sulaukia labai mažai pagarbos už tai. Ir tose kaiminėse šalise muitinės pareigūnai uždirba santykinai mažiau. Ir aš tikrai pageidaučiau, kad muitinės tarnyboms būtų skiriama daug daugiau finansinių išteklių visur. Taip pat būtų gerai, kad mūtinėse dirbtų pakankamai gerą išsilavinimą gavę intelektinės nusybės teisų ekspertai. Taip pat e, e, tie ekspertai, e, kurie yra tikrai gerai parengti, paprasčiausiai iš pakuotės spalvos arba tam tikrų įpakavimo juostelių spalvos gali atskirti, ar atitinkama prekė yra klastotė ar ne. Kalbant apie centralizavimą, tam tikros, apie tam tikrą centrinę muitinės tarnybą, tai turime Europolą ir tai ne vien tik tai policijos struktūra. O kalbant apie sankcijas, tai viena vertus turime muitinės reglamentą, kuriame yra numatytos atingos procedūros, tačiau taip pat reikia ir teisės aktus derinti, nes kurios valstybės narėse, nes vienose už atingus pažeidimus baudžiama pagal e, civilinės teisės nuostatas, kitas, kitose pagal baudžiamosios teisės nuostatas ir pačių sankcijų taikymas turi vykti geriau, teisės aktai turi būti gyvendinami tinkamiau. Taip pat e, reikėtų geriau pagalvoti, į kurias sritis turime sutelkti savo išteklius ir e, aš turiu omenyje tas klastotės, kurios e, patenka kaip pašto siuntos į ES teritoriją ir ar situacija blogės, taip daugiau žmonių nukentės, ar dėl e, suklastoto vaistų nuo Parkinsono lygos daugiau ligonių turėsime taip. Aš e, manau, kad e, tikrasis būtas spręsti problemą būtų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Ar ne, Petrai? Kalbant apie šios problemos sprendimą būtina tinkamiau keistis duomenimis. Mūsų turima informacija ir vertimas rodo, kad labai daug laisvos prekybos zonų yra panaudojami kaip klastočių e, patekimo ES centrai. E, labai daug konteinerių yra iškraunama laisvos prekybos zonose ir po to e, smulkesnių pašto pakuočių pavydalų e, klastotės e, patenka vartotojams. Taigi mes dabar gyvendame bendrą projektą siekiant tinkamiau kontroliuoti laisvos prekybos zonas, kad jos netaptų klastočių paskirstimo tranzito mazgais, siekime sudaryti tam tikras socialinės laisvos prekybos zonų charakteristikas. Noriu pasakyti, kad laisvos, pre... laisvos prekybos zonos veikia Hongkongė, e, Singapūrė, Jungtinėse Arabų Emiratuose, tai yra švyščiusios ekonomikos šalis, tačiau paprasčiausiai tomis laisvos prekybos zonomis e, yra piknaudžiaujama. Europos Sąjunga taip pat reikia e, spręsti klausimus susijusius su Muitų Sąjunga ir aš turiu pasakyti, kad egzistuoja tam tikros vyriausybių tarpusio bendradarbiavimo spragos, kurias reikia špildyti. Viena iš jų yra keitimasis informacija. Ir šią problemą sprendus tikrai padėtis pagerėtų. Taip pat reikia suderinti sankcijas ir baudas. Klastotojai yra puikus verslininkai, labai gudrus ir jie puikiai apčiuopia tas silpniausias vietas ir jas po to smūgiuoja. Žinoma, pasiūlymai dėl, e, ekonomi, e, dėl elektroninės e, prekybos yra E, pakankamai geras bus išspręsti problemą, man patinka Amazon platforma, mano žmonai Zelando, tačiau mano sūnus labiausiai naudojasi AliExpress elektroninės prekybos platforma ir aš tikrai nemanau, kad e, vienos šalies vyriausybė galėtų šią problemą įspręsti. Mes turėtume susėsti su suinteresuotais subjektais, platformų savininkais, e, pervežimų, gabenimo. E, įmonėmis, kompanijomis ir bendrai spręsti šią problemą. Galbūt reikėtų parengti šios problemos sprendimo gairės pirmiausiai nuo šių darbų pradėti. Ačiū prieš kelias dienas suskaičiau straipsnį, kuriame Alibaba platformos vadovas prekybos internetu pareiškė mintį, kad būtų neblogai, jeigu pasaulyje tik viena tokia platforma veiktų. Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Ačiū už įdomias ekspertų mintis. Noriu padėkoti už klausimus, mėly kolegos. Esu įsitikinęs, kad ši tema mūsų darbo tvarkė dar išliks pakankamai ilgą laiką. Labai ačiū. Iki kitų susitikimų. Tai reiškia, kad baigiame svarstyti taip pat ir mūsų darbotvarkės visus klausimus. Kitas komiteto posėdis vyks Liepos 10-11 dienomis.